Witam ponownie. Sveiki, dar kartą kitas darbotvarkės klausimas. Vice pirmininkės e, vyriausios įgalėtinės pareiškimas dėl situacijos buvusioje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje ir vice pirmininkės vardu komisijos narys